nešti apie šią techninę problemą techniniams tarnyboms. Ačiū. Taip, techninės tarnybos atsižvelgs į šią problemą. Dabar periname prie klausimų komisijai. Ši klausimų valanda šį vakar bus trumpesnė nei paprastai, kadangi ankstesnė diskusija užsitęsė 25 minutėmis ilgiau nei buvo numatyta. Taigi atsiprašau, baigsime maždaug 19.30, labai griežtai kontroliuosiu laiką. E, kalbėtojams iš salės bus suteikta 30 sekundžių. Tai 28 klausimas, kurį pateikė Vilija Plinkievičiūtė, ponas Barnie. Žodis komisijos nariui. Ačiū pirmininkė. Ponios Blinkievičiūtės klausimas yra labai svarbus. Jis susijęs su pensijų fondų sistemos reforma. Klausimas labai svarbus, kadangi mums kyla didžiulis iššūkis. Turime tiksinčią demografinę bombą ir gebėjimas finansuoti pensijas yra didelis iššūkis. Krizė parodė, kad kai kurie pensijų fondai yra gana silpni. Po Lerozie pranešimo pasirodymo e, pirmininkas Baroso paskelbė apie tam tikras priemonės, kurių ketinama imtis. Pavyzdžiui, 2010 metais bus parengta žalioji knyga apie pensijas. Toje ta žaliaja knyga ketinama pradėti plačias diskusijas apie privačius pensijų fondus. Tų diskusijų metu bus aiškinamasi, kokios rinkos stebėsenos priemonės gali būti taikomos. Ir tikslas yra stiprinti pensijų fondus. Be to bus keičiama direktyva, bus keičiamos pensijų fondų mokumo taisyklės. To reikalavo Europos parlamentas dirbdamas mm, neseniai su kita direktyva. Komisija darys viską, siekdama laikytis subsidiarumo principo, nes nemažai valstybių narių turi savo mm, sistemas. Pone Blinkevičiūtė, 30 sekundžių. Ačiū, ponia komisarė, už atsakymą ir iš tikrųjų lauksim, kad kaip galint greičiau europos komisija pateiktų žaliąją knygą dėl pensijų nes iš tikrųjų daugeliui europos sąjungos valstybių tai yra ypatingai aktualus e, klausimas e, nes e, kai kuriose valstybėse kaip antai ir mano šalyje lietuvoje buvo sumažintos ir taip mažos pensijos nes tokia buvo realybė įvertinant esamą ekonominę ir finansinę situaciją. tačiau gerbiamas komisare aš norėčiau dar papildomai paklausti sakykit kodėl taip mažai dėmesio europos komisija skiria europos sąjungos strategijoje two thousand and twenty dėl e, pensijų patikimumo stabilumo dėl jų garantijos nes turime įvertinti esamą situaciją darbo rinkoje esamą situaciją esamą demografinę situaciją ir iš tiesų tai būtų vienas iš svarbiausių klausimų kokias pensijas žmonės gaus po dešimties metų. ačiū. Komisarė, prašau. Madame deputė. Euh, e, gerbiama ponė parlamento narė. Strategija 2020 yra dokumentas skirtas e, augimui ir aišku, mes tiesiog nesugebėjome apriepti visų temų, turėjome tiesiog turėti omenyje ir kitas priemonės, kurias galima pasitelkti aptariant kitus klausimus, kaip ir tuos, kurį iškėlėte jūs. Tai yra klausimas susijusius su privačių pensijų fondų reguliavimu. Apie šiuos svarbius klausimus, kalbant, svarbu pabrėžti, kad yra įvairiausių pensijų fondų. Yra kapitalo fondai, yra investiciniai fondai ir labai svarbu, kad valstybės narės pačios koordinuotų savo pensijinius fondus. Mes laikomės subsidarumo principo Ir tai reiškia, kad um, valstybės narės pačios nusprendžia, kaip jos e, skirsto pensijas. Ateinančiais e, mėnesiais mes parengsime žalėją knygą ir galėsime vėliau su jumis padiskutuoti dar kartą šį klausimą. Vienas papildomas klausimas, ponas Ubemair. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Mano šalis Austrija e, teikia 210 eurų mėnesinę pensiją kaip minimalę pensiją ir įdomu, ar komisija mano, kad ar pensijos e, mažiausio dydžio nustatymas yra valstybės narės reikalas. Taip pat kaip komisija ketina kovoti su spekuliantais, nes e, iškyla grėsmė, kad e, kai vyksta tokios spekulacijos, pensijos turėtų grįžti į valstybės rankas, num, turėtų būti numatytos valstybinės e, pensijų sistemos. Ponas Baraso galbūt būtų galėjęs atsakyti į kai kuriuos svarbius klausimus. Parlamento narys kalbėjo apie finansinės spekulacijas. Aš esu atsakingas už vidaus rinką ir už paslaugas. O kalbant apie bankų paslaugų priežiūrą, turiu pasakyti, kad mes tikrai ieškosime būdų, kaip galima organizuoti labai tinkamą finansinių paslaugų priežiūrą. Jau imtasi kai kurių priemonių rengiant bankų priežiūros teisės aktų paketą. Taip pat mes e, ketiname keisti kai kurias direktyvas ir e, keisdami jas mes tikrai nepamiršime jokių finansinių produktų. Taigi mums reikalinga labai tinkama ir griežta reguliavimo sistema. Pone Tikau, dėkoju pirmininkė. Komisarė. Komisarė, aš manau, kad mums reikia ilgalaikės e, pensijų sistemos reformų strategijos. Ir nesvarbu, ar kalbėtume apie valstybės finansuojamas arba e, e, priva, pensijas arba privačias pensijas. Aštuntajame dešimtmetyje gimstamumas e, sparčiai didėjo, o šiandien jis yra labai žemas. Ir ateityje mes neturėsime pakankamai žmonių, kurie galėtų uždirbti pakankamai pinigų pensijoms sumokėti. Ir man yra įdomu, kada jūs ketinate gyvendinti pensijų sistemos išsame reformą. Mon intervention tout à l'heure, qui était assez courte, comme la règle l'exige, nors pagal taisyklės turiu kalbėti trumpai, vis dėlto minėjau, kad be judumo dar vienas mūsų iššūkis yra demografinė situacija. Tikrai reikia renkti diskusiją. Ir nors demografija nėra tas rytis, kur kokiu nors galiu turi Europos institucijos. Vis dėlto ši problema veikia visą mūsų žemyną ir kyla pavojus, kad gyventojų skaičius mažės, jeigu gimstamumas nepradės didėti. Tikrai rizikuojame atsilikti nuo kitų žemynų. Todėl reikia galvoti, ką daryti su pensijų sistemomis ateityje, kaip užtikrinti, kad E, žmonės tikrai gaus pensijas, iš kurių galės išgyventi. Ir manau, kad žalioji knyga, žalioji knyga galėtų būti puikia galimybė, mes ją rengėme, ji beveik parengta ir joje tikrai atsižvelgsime į pensijų sistemų nacionalinius aspektus. Tai darysime teikdami europinius pasiūlymus, ypač dėl privačių pensijų. Galvosime apie visą sritį, kelsime klausimus ir toje žaliojoje knygoje siūlysime įvairias alternatyvas. Ji pasieks jūs po kelių mėnesių. Dėkoju komisijos nariui. 29 klausimas. Šon Keli. E, draudimo nuo potvinių sistemos Europos Sąjungoje. Žodis komisijos nariui. Požiūrėjau. Pirmininkė, ponios ir ponai, ponas Keli kalba apie tam tikras tragiškas aplinkybės, kuriuose atsidūrė ir Madeiros sala, kur žuvo keletas dešimčių žmonių. Norėdam, naudodamasis progą norėčiau išreikšti solidarumą su nukentėjusiais. E, komisijos atstovai lankėsi nuo potvinio nukentėjusiose vietovėse. Tačiau turiu pasakyti, kad čia kalbame apie pasaulinį iššūkį - klimato kaitą. Kaip klimato kaita daro poveikį stichiniams nelaimėms. Ateityje bus gaivalinių nelaimių, kurios galbūt nebus vien gamtinės nelaimės, tačiau jos paveiks daugelį Aš čia turiu galvoje ir pramonin, pramoninės avarijas, avarijas jūroje. Aš į šią problemą gilinuosi jau daugelį metų. 99 metais atsakinėjau į Graikijos atstovų klausimus apie Graikijoje vykusi žemės drebėjimą. Tada buvo svarstoma galimybė steigti Europos stikinių nelaimių fondą. Tačiau buvo dėlsiama iki 2002 metų, kai Austrijoje, Vokietijoje, e, Austrija, Vokietija užgriuvo milžiniški potviniai. Tada buvo imtasi tolesnių pastangų ir žinoma, turime dabar reaguoti ir į audras, kurios nusiaubė Prancūzijos pakrantę. Tikrai nereikia laukti dar vienos stichinės nelaimės, kad sutelktume e, pastangas Europos vardu, taip kaip buvo padaryta po žemės drebėjimo Haityje ir kitur. Čia mes kalbame apie draudimą. Ne viską galima apdrausti. Galima draustis tik nuo tokios rizikos, kurią ga, įmanoma įtraukti į draudimo sutartis. Dokumentas apie klimato kaitą, dokumente apie klimato kaitą yra sakoma, kad prie draudimo turi prisidėti valstybės, bet ir draudikai turi daryti daugiau. Aš paprašiau, kad būtų atliktas tyrimas apie valstybėse narėse galiojančias draudimo sistemas. Manau, kad kadangi stikinės nelaimės nepaiso sienų, turi būti galimybė sudaryti europinės draudimo sutartis. Komisija uh, ketina bendradarbiauti su ekspertais, su susinteresuotaisiais asmenimis. Norime nustatyti tinkamus prioritetus, kad e, Europos piliečiams būtų užtikrinta geresnė apsauga, kai jie nukenčia nuo tokio pobūdžio stichinių nelaimių. Taigi reikia stebėti situaciją, reikia atlikti palyginamąją e, galiojančių sistemų, draudimo sistemų analizę. Dabar ponas Kėlį, pusantros minutės papildomas klausimas. Pusė minutės. Dėkuoju. Ačiū, pana pirmininkė. Turiu pasakyti, kad laimė mano šalyje niekas e, nežuvo, tačiau draudimas e, suraga labai greitai ir prieš keletą metų draudimo įmokos padidėjo šešetą kartų. Noriu pakalbėti paklausti, kaip reaguojate į vyriausybės ir šalis, kurios neįgyvendina e, direktyvos, kuriuose, kurioje numatytos tam tikros sankcijos. Ačiū komisijos nariai. Cette directive. Euh... Ši direktyva parengta 2007 metais. 2009 metais komisija paskelbė komunikatą dėl katastrofų, kurias sukelia žmonės. Pone Keli, jūs kalbate apie labai jaunas direktyvas, tačiau jos yra veikiančios kaip ir kitos direktyvos, o komisija turi kontroliuoti, kaip valstybės narės um, taiko šias direktyvas tiek Prancūzijoje, tiek kitose valstybėse narėse mes um, stebime, kaip keičiasi situacija ir nereikėtų um, planuoti gyvenvičių, pavyzdžiui, salpose. Komisija imasi visų reikiamų priemonių, taip pat ir numato tam tikras sankcijas, kai nebus laikomas iš šios direktyvos. Ačiū. Papildomas klausimas. Higgins. Keli kalbėjo apie potinių direktyvos perkelimą. 2010, iki 2010 metų turėjo būti perkeltos direktyvos nuostatos. Aš galvoju, kad um, komisija akilai stebi, kaip valstybės narės perkelia uh, šią direktyvą. 99 metais aš stebėjau įvykius Airijoje ir e, buvo kalbama, kad neturėtų būti e, statomi nauji namai salpose. Tuo tarpu dabar e, kai kurie būstų turėtojai stengiasi gauti kompensacijas, nors jų būstai buvo pastatyti jau įsigaliojus direktyvai. Tuo tarpu nereikėtų pažeisti direktyvą numatytų reikalavimų dėl um, būsto planavimo. Pone Barnie, Norėčiau pasiūlyti, kad išklausytumėte dar vieną klausimą, tada atsakytumėte. Pana Semprė. Pone komisijos nari, norėjau paklausti jūsų kiek kitokį klausimą. Mes kalbame apie draudimą. Aš manau, kad įvykus nelaimiai reikėtų padaryti du skirtingus dalykus. Taigi, komisijos nari, norėčiau jūsų paklausti. Uh, ar mums nereikėtų reagavimo į krizės centro. Kol kas nėra jokios um, atsakingos uh, tarnybos, kuri koordinuotų um, kovą su krizės padariniais. Taip pat mes neturime tinkamos įrangos, o tokių pajėgumų mums reikia. Uh, Žodis komisijos nariai. Buvo užduoti du skirtingi klausimai. Pirmiausia, klausimas susijęs su potviniais. Kaip už vidaus rinką atsakingas komisijos narys, aš bandysiu pabrėžti, kaip galima tobulinti draudimo sistemą, kad būtų tinkamai kompensuojama um, gyventojų patirta žala. Mes patikrinsime, kokios privataus draudimo sistemos e, egzistuoja skirtingose valstybėse narėse. Yra valstybių, tokių kaip pavyzdžiui Prancūzija, e, kurioje numatyta šimtaprocentinė žalos nuo gaivalinių nelaimių kompensacija. Aš pono Potasniko paprašysiu, kad jis parengtų atsakymą raštu, kaip yra taikoma ar netaikoma ši potvinių direktyva. Tačiau jūs esate visiškai teisus. Pačios e, nacionalinės valdžios e, institucijos e, turėtų imtis konkrečių veiksmų. Viskas yra jų rankose. Kai kuriuose valstybėse tiesiog reikėtų uždrausti statyti būstus salpose. Mano šalyse buvo uždrausta statyti būstus tose teritorijose, kurios nuolat kenčia nuo potvinių. Mes teikiame kompensacijas tiems žmonėms, kurie priversti išsikelti iš tokių teritorijų. Tai jau vyksta nuo 95 metų. Mes pateiksime ir atitinkamus pasiūlymus ir atsakysiu ir antrą klausimą dėl apsaugos nuo katastrofų. 2006 metais e, aš pasiūliau numatyti Europos kovos su katastrofomis tarnybą, kuri būtų pasirengusi tinkamai koordinuoti veiklą ištikus kaivaliniams nelaimėms, tokiams kaip vyko pavyzdžiui Haityje. Tokiu būdu staupytume lėšas ir būtume matomesni. Mes, būdami europiečiais, būtume pasiruošę ir žinotume, kaip reaguoti į tokias katastrofas, kaip pramoninės katastrofos Erika, į E, gaisrus Graikijoje, į potvinius Prancūzijoje ir Vokietijoje, į tsunamius ar teroristų išpolius kaip rugsėjo 11-oji. Ši idėja dabar yra rengiama, mano kolegos rengia konkrečius pasiūlymus. Ir manau, mums pavyks parengti tinkamą reakciją. Manau, kad šis klausimas yra labai svarbus ir aš tikiuosi parlamento paramos. Is... Ačiū komisijos atstovui. Kitas klausimas yra pono Endo klausimas. And the question is number 30 by Mrs. Um, Takau. Klausimą pateiks ponė Tikau. 30 klausimas. Žodis komisijos nariui. Ačiū. Pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai, labai pritariu tam susirūpinimui, kuris yra reiškiamas šiame klausime. Susirūpinimas apie europiečių gerovę, kalbam apie nedarbą, apie socialinę apsaugą, kovą su skurdu. Kaip žinote, 2010 metai yra kovos su skurdu ir socialinė atskirtimi metai siekiama didinti e, socialinių problemų suvokimą, informatumą apie jas. Tikiuosi, kad šie metai bus gera proga ne tik kalbėti apie skurdą, bet ir įsipareigoti kovoti su skurdu. Tikiuosi, kad ES lygių bus atnaujintas politinis įsipareigojimas, jį atnaujins ir valstybės narės ir kad būtų galima atnaujinti įsipareigojimus. Europos komisija naujoje strategijoje iki 2010 metų numatė pagrindinį skurdo mažinimo tikslą. Jis atspindi susirūpinimą ir e, tai, ko mes išmokome per pastarosius dešimtmečius. Taigi siekiama iki 2010 metų skurdo lygį sumažinti ketvirtadaliu. Kovojant su skurdu reikia klėstėjimo, reikia aukštos kokybės darbo vietų tiems, kas gali dirbti ir solidarumo sustokojančiais. E, visi šie tikslai yra įtraukti į strategiją kitų 20 metų. Ir bus įgyvendinama pagrindinė iniciatyva, tai yra e, Europos kovos su skurdu platforma. E, bus siekiama Europos lygių kurti darbo vietas, e, padedant Europos socialiniam fondui, globalizacijos fondui ir kitoms iniciatyvoms ir labai svarbus yra veiksmai, kurių imasi valstybės narės. Tačiau reikia padaryti dar daug daugiau, kad visų pirma būtų kuriamos kokybiškos darbo vietos. Ko, skurdo mažinimas turi peržengti užimtumo ribas. Reikia geros socialinės apsaugos. Ji yra būtina siekiant kovoti su skurdu ir atskirtimi. Valstybės narės yra atsakingos už socialinės apsaugos sistemų finansavimą ir organizavimą. Europos komisija joms padeda. Svarbus dalykas yra atviras koordinavimo metodas. Taikydama šį metodą, komisija padeda nustatyti ir skatinti tas politikos kryptis, kurios skatina mokymasi vieniems iš kitų. Taigi yra kuriama aktyvaus įtraukties sistema, atliekama palyginamoji analizė ir stebimas krizės socialinis poveikis. E, pirmininkaujantį Ispaniją, pirmininkausianti Belgiją imasi svarbių iniciatyvų. Visų pirma, tai yra e, aukščiausių lygio susitikimas Romų klausimais, apie kurį buvo ką tik kalbėta šioje salėje. E, jis turėtų prisidėti prie skurdo mažinimo, o pirmininkausianti Belgija parengs iniciatyvą dėl vaikų skurdo mažinimo. Tačiau reikia dirbti ne tik su vyriausybėmis, bet ir su nevyriausybinėmis organizacijomis, kad programos būtų sėkmingai įgyvendinamos. Mes remiame nevyriausybinės organizacijas, kurios uh, sprendžia skurdo ir socialinės apsaugos klausimus. Tokie yra pagrindiniai e, klausimai. E, komisija įmasi įvairių veiksmų skurdui mažinti. Ačiū. Ačiū. Pone Tikau, papildomas klausimas. 30 sekundžių. Domnule komisar, mulțumesc pentru răspuns. Dėkuoju komisijos nariui. Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų suteiktą atsakymą. Tačiau aš norėčiau, kad e, jūs skirtumėt daugiau dėmesio tam, kad pramonė traukiasi iš ES. Matome, kaip uždaromos yra gamyklos ir dėl to prarandama labai daug darbo vietų. Mums reikia ambicingos ES mastų gyventinamos pramonės skatinimo politikos. Tik tai taip mes sukursime papildomas darbo vietas ir mums svarbu, kad šios darbo vietos būtų Europoje. Ką komisijos narės galėtų pasakyti šiuo klausimu? Nes mes turime užtikrinti taip pat ir deramą pragyvenimo lygį tiems, kas turi aukštai kvalifikuotą darbą. Taip, iš tikrųjų. 2020 m. strategijoje kalbama, kad mums reikia daugiau darbo vietų ir kad šios darbo vietos turėtų būti geresnės kokybės. Mes turime kelias priemonės, aš jau paminėjau ko, kovai su skurdu skirtą priemonę. Bet kalbėdamas apie darbo vietų Europoje kokybę bei kiekį, galiu pasakyti, kad e, mes stengsime gyvendinti svarbę iniciatyvą pagal tvarumo ramstį, kuris yra numatytas 2020 m. strategijoje. Ir taip skatinsime pramonės plėtros politiką. Aš manau, kad uh, Tai yra labai svarbu, nes svarb, mes turime pripažinti, kad ES turimos priemonės turėtų būti skirtos ne vien tam, kad, už, kad išlaikytume įmonės ES. Svarbu yra, už, yra e, užsimti skurdo prevenciją. Svarbu yra siekti, kad mes neprarastume aukštos kvalifikacijos žmonių. Ir pirmą kartą per ilgą laiką mes turėsime būtent pramoniai, tvariai pramoniai skirtą iniciatyvą. Ir tikimės, kad ši iniciatyva padės mums e, plėtoti mūsų pramonę bei išlaikyti ją Europos Sąjungoje. Aš suprantu, kad be nusiklios e, strategijos, be, e, be visą apimančios ekonominės uh, ir darbo užimtumo politikos mes nesugebėsime spręsti dabartinių problemų. Ta suprantame. Dėkuoju. Du papildomi klausimai. Pirmiausia, ponas Obemayer ir po to ponas Tultis. Ačiū, ponia pirmininkė, kaip tik e, esant ekonominiai kriziai iškyla naujos e, socialinio išnaudojimo grėsmės e, Taip pat e, įvairių socialinių sistemų išnaudojimo grėsmės. Kai kuriais atvejais sukčiaujamas, tengiant gauti išmokas. Ir aš noriu paklausti, ar komisija yra numačiusi valstybėms narėms tam tikras priemonės, kurias pasitelkusios jos galėtų kovoti su tokiais sukčiavimo atvejais. Mr. Uh, sorry, Mr. Andor. Ponas Tuntis pirmiausia užduos savo klausimą ir po to komisarą galės atsakyti į abu klausimus. Ačiū, ponia pirmininkė. Graikijoje yra taip, kad daugiau nei 20 žmonių gyvena žemiaus skurdo ribos. 33 procentai visų gyventojų neturi darbo. Ir turėtume nepamiršti šių skaičių. Skurdo problema Europoje, atsižvelgiant į mano minėtus skaičius, reiškia, kad iš tikrųjų tos neoliberaliosios sistemos sužlugo. Kokių veiksmų ketina imtis komisija, norėdama, kad sumažėtų skurstančiųjų skaičius? Ar mums reikalinga nauja ekonomikos politika, numatant e, naujas darbo vietas ir ar nereikėtų šio klausimo įtraukti į ES 2020 m. strategiją? Ačiū žodis komisijos nariui. Pradėsiu nuo antro klausimo, jeigu neprieštaraujate. Tikrai labai svarbu, kad makroekonomikos aplinka būtų stabilesnė. Atsakydamas į ankstesnį klausimą, kalbėjau apie e, visą apimančios ekonomikos politikos svarbą, kad būtų sukurta stabilesnė aplinka. Buvo paminėt, ta dešimt, pastaraisiais dešimtmečiais vyravusi neoliberali tendencija, ją reikia peržiūrėti. Ir šiemet bus gyveninta daug iniciatyvų. Norėčiau čia ypač paminėti finansinio reguliavimo skyrių. Jame numatyta daug reikšmingų pokyčių palyginti su ankstesniu režimu. Ir tie pokyčiai Pakeitimai daromi siekiant stabilizuoti makroekonominę aplinką, kad būtų sumažintas spaudimas fiskaliniams sistemoms, kuriomis remiama socialinė politika ir užimtumo politika. Dėl piknaudžiavimo ir socialinės apsaugos sistemos veiksmingumo. Tikrai krizė šiuo požiūriu yra išbandymas. Komisija gali taikyti atvirą koordinavimo metodą, taip pat savo analitinius pranešimų gebėjimus, kad padėtų valstybėms narėms tikslingiau taikyti socialinės apsaugos priemonės. Iššūkiai, kurie kyla krizės metu, apie tai buvo minėta klausime, Taip pat iššūkiai, su kuriais susidursime artimiausių laikotarpių, bus poreikis, bus fiskalinės konsolidacijos poreikis ir tai bus didelis išbandymas. Nelengva bus rasti išteklių kovai su skurdu, todėl reikia dalintis patirtimi apie tai, kaip veiksmingiau panaudoti turimas priemonės ir kaip geriau nukreipti pagalbą tikslinėms grupėms. Ačiū, dėkoju komisijos nariui, dabar pereiname prie 31 klausimo. Jį, jį atsakys ponia Vasilijų, o klausimą pateikė ponas Panikolau. Tai yra 2007-2013 metų kultūros programos vertinimas. Komisijos narė, suteikiu Jums žodį, kai tik būsite pasirengusi. Όπως... Ačiū labai, ponė pirmininkė. Pono Papa Nikolau klausime kalbama apie programą kultūrą. E, pagal šią programą siekiama puoselėti Europos kultūrą. Komisija remia bendradarbiavimą kultūros srityje, tiek tarp pačių kuriančiųjų, tiek tarp kultūros vartotojų, siekiant, kad e, kultūros e, tapatybė būtų sustiprinta. Ši programa yra skirta siekiant padidinti tarp valstybinį kultūrinį judumą ir tarp valstybinį dialogą kultūros klausimais. 2009 metais e, buvo gauti e, daugiau nei 700 prašymų ir e, daugelis prašymų buvo patenkinti. 70 projektų atsiprašau, 70 projektų tikslas buvo tarp valstybinio judumo didinimas. Dabar vyks šių kultūrinių programų vertinimas. 2009 metų Liepos mėnesį komisija paskyrė pirmuosius nepriklausomus vertintojus, kurie turėtų įvertinti pateiktus projektus. siekiama ištirti, ar um, projektuose numatyti tikslai buvo pasiekti ir e, kaip jie paveikė kultūrinį gyvenimą. Nagrinėjami konkretus tikslai, nagrinėjami atlikti tyrimai. Buvo susitikta ir su projektų koordinatoriais. 2010 m. antrame pusmetyje sulauksime galutinio vertinimo ir juo remdamasi komisija ketina parengti programos vertinimą. Vėliausiai 2010 m. gruodžio 31 d. komisija pateiks šį vertinimą ir Europos parlamentui. Noriu pabrėžti, kad e, ši programa netiek koncentruojasi ties nacionaliniais e, kūrėjais, kiek akcentuoja kultūrinį tarpvalstybinį judumą. Šioje programoje dalyvauja įvairūs atstovai iš ES valstybių narių, yra numatyti bandomieji projektai tarp valstybiniam darbuotojų kultūros srityje judumui skatinti. 2008-2009 metais buvo intensyviai dirbama šioje srityje, taip pat remiantis ir atviruoju koordinavimo metodu. Komisija parengs ataskaitą apie iki šiol padarytą pažangą taip pat numatys, ar reikalingi tolimesni žingsniai gyvendinant šią programą. Komisija ketina inicijuoti viešuosius klausimus, kurių metu būtų parengta tolimesnė kultūros programa po 2013 metų. Papildomą klausimą pateiks ponas Papa Nikolau. Επίτροπε, νομίζω είναι η πρώτη φορά που... Ačiū labai, kad atsakėte į šį klausimą. Jūs pirmą kartą viešite Europos parlamente, todėl norėčiau palinkėti Jums ko geriausios kloties Jūsų darbe. Programa kultūra yra labai svarbi. Šią programa sulaukė didelio dėmesio ne tik Graikijoje. Kultūriniai klausimai, ypač klausimai susiję e, su kai kuriomis temomis, e, kurios eskaluojamos ir žiniasklaidoje, yra labai svarbus. Tai, kaip mes vertiname krizę pagaliau, taip pat yra kultūros klausimas. Pone komisijos narė, aš e, kalbu ne tik apie šį klausimą. Noriu paklausti jūsų, kaip jūs įsivaizduojate, kaip būtų galima efektyviau įgyvendinti šią programą. Na mu επιτρέψετε να μην ε, κάνω εγώ Leiskite man pabrėžti ir kalbant apie žiniasklaidą ypač, jei mes pradėtume reaguoti į tai, ką rašo žiniasklaida, tai mus nuvestų į akligatvį. gatvį. Galiu Jums pasakyti štai ką. Akropolis ir kiti kultūriniai e, Graikijos ir kitų valstybių paminklai yra tas šaltinis, kuris leidžia mums išlaikyti kultūrinę įvairovę. Europos komisija šiandien patvirtino naują sistemą, kuria siekiama išsaugoti didžiuosius kultūros e, paminklus, tokius kaip e, Panteono šventykla ar Akropolis. Ir tai parodo, kad Europa apie kultūrą galvoja labai rimtai. Ačiū, dabar 32 e, klausimas, kurį pateikė ponas Aylward dėl mėgėjų sporto organizacijų stiprinimo ir finansavimo. Žodis komisijai. Komisija visapusiškai pripažįsta mėgėjų sporto atliekamą svarbų vaidmenį Europos visuomenėje. 2007 metų Baltoji knyga dėl sporto gilinosi į visuomeninius sporto E, aspektus, joje buvo siūlomas, siūloma keletas veiksmų. Pavyzdžiui, sveikatingumo, fizinio aktyvumo skatinimas, sporto švietėjiškas vaidmuo, įtraukimas į sportą ir savanorystę sporte. Tie veiksmai, tos iniciatyvos dabar yra įgyvendinamos. Be to, 165 straipsnėje apibriešta ES kompetencija sporto srityje e, akcentuoja sporto švietėjišką vaidmenį, kalbama apie savanorišką veiklą, e, taip pat numatoma e, būsima ES politika šioje srityje, sportui suteikiant europinę dimensiją. Komisija ketina pasiūlyti iniciatyvų, kaip įgyvendinti Lisabonos strategiją, atsiprašau, Lisabonos sutartį sporto srityje. Tos iniciatyvos bus pateiktos šių metų pabaigoje. Bus siekiama atsižvelgti į e, mėgėjų sporto sektoriaus svarbą. Buvo teisingai pasakyta, kad mėgėjų sporto organizacijos dabartinėmis ekonomikos sąlygomis susiduria su iššūkiais. ES yra atliekama studija, tyrimas apie vidaus rinkos kliūtis sporto finansavimui. Apie tą studiją buvo užsiminta Baltojoje knygoje ir toje studijoje nagrinėjami iššūkiai. Šią studiją siekiama įvardyti pagrindinius finansavimo šaltinius, nustatyti įvairiose valstybėse narėse taikomus finansavimo modelius, modelius taikomus įvairioms sporto disciplinoms ir taip pat kalbama apie ES reguliavimo aplinką ir nacionalinę politiką, kaip tai atsiliepia sporto finansavimui. Ir galiausiai studijoje turi būti nurodyti veiksmingi veiklos modeliai, kurie atlaikys ateities iššūkius, pavyzdžiui, ekonominės krizės poveikį valstybių biudžetams, rėmimo veiklai. Taip pat turi būti įvardytos priemonės, kaip remti mėgėjų sportą visoje Europos Sąjungoje. Klausimo autorius užsimena apie konsultacijas dėl mėgėjų sporto finansavimo. Tos konsultacijos įvyko atliekant šią studiją. Pradiniai tų konsultacijų rezultatai buvo pristatyti suinteresuotiesiems asmenims konferencijos metu, e, kurioje buvo kalbama apie tvarius mėgėjų sporto finansavimo modelius e, dabartinėmis sąlygomis. E, Ta konferencija vyko vasario 16 dieną Briuselėje. Konferencijos rezultatai artimiausių metų bus paskelbti e, vidaus rinkos ir paslaugų generalinio direktorato interneto svetainėje. Ačiū. Dabar ponas Elward, jo papildomas klausimas. Pusę minutės. Dėkuoju pirmininkė ir dėkuoju komisijos nariai už jos atsakymą ir dėkuoju už jos žodžius apie tai, kad jie yra pasirengusi skatinti mėgėjų sportą. Uh, Ratifikavus Lisabono sutartį, ES įgyjo kompetenciją sporto srityje. Aš labai džiaugiuosi ir tam, žinau, kad tam bus skirtas atskiras biudžetas. Komisija dar neapibrėžė, kaip konkrečiai e, jį ketina prisidėti prie mėgėjų sporto skatimo politikos. Ir mes dar laukime konkrečių pasiūlymų iš komisijos ir reišiu žinoti, kada jie bus pateikti. Komunikate kuris būtų skirtas mėgėjų sportui ir kuris būtų, e, bus paskelbtas jau šią vasarą, bus kalbama apie bendradarbiavimo darbo tvarkę bei konkrečius e, jos gyvenimo terminus. Taip pat e, ketiname patvirtinti dviejų metų mėgėjų sporto rėmimo programą, kuri bus gyvenama 2012-2013 metais. 2009-2013 metais yra gyvendinama veiksmų programa, kuri yra skirta mėgėjų sporto skatinimui ir socialiniam sporto aspektui. Veiksmai numatyti 2009 metais jau buvo patvirtinti ir jie bus gyvendinami šiemet. Ir po poros mėnesių mes jau busime pasirengę patvirtinti ir veiksmus skirtus 2010 metams. Kalbėdama apie biudžetą, ir jums tikriausiai yra žinoma, kad 2010 metų biudžetas buvo sumažintas nuo 6 milijonų iki 3 milijonų. Ir tikiuosi, kad 2011 metų biudžete bus numatytos e, lėšos naujoms priemonėms, naujiems veiksmams bei programoms, kurias mes gyvendinsime iki 2013 metų. Dėkoju, ponas Boris. <coughs> Komisarė, labai norėčiau padėkoti Jums už tai, ką Jūs pasakėte apie naują mėgėjų sporto skatimo strategiją. Tačiau norėčiau Jums pranešti apie tai, apie ką diskutuojame yra e, kultūros komitete. Mes įgyjome naujas kompetencijas, naujus įgaliojimus. ir norėtume skatinti visuomenės žinias apie sportą. Ar komisija sutiktų daugiau dėmesio skirti sportui bei žinioms apie sportą bei sporto vaidmenį Europos kultūroje? Tai būtų labai svarbu. Be abejo, kai aš kalbu apie socialinį sporto vaidmenį, aš pirmiausia kalbu apie dalykus susijusius su švietimu bei mokymu. Mes norime skleisti žinias apie mūsų bendrą europinę tapatybę. Taigi be abejo, į viską, apie ką Jūs kalbėjote, mes atsižvelgsime, kai formuluo, formuluosime savo naujo sportui skirtą strategiją. Dėkuoju komisijos nariai, baigėme svarstyti šį klausimą ir toliau klausimus atsakys ponas Kalas. And, uh, the first of the questions Pirmasis klausimas, į kurį atsakys komisijos narys, yra 33 klausimas, kurį pateikė Jim Higgins. Jis yra susijęs su žuvusiais keliuose. Mister, <clears throat> you, Mr. Mr. Um... Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, trečiosios ES veiksmų programos skirtos saugumui keliuose iki 2010 metų yra numatyta pagerinti tiek kelių infrastruktūrą, tiek panaikinti priežastis, dėl kurių vyksta nelaimės. Aišku, reikia imtis ir didesnių uh, pastangų komisija ketina parengti naują strategiją ateinantiems dešimčiai metų. Taip pat reikia sustiprinti sankcijas e, už greičio viršėjimą vairavimą išgėrus arba saigus nuo narkotikų. Dažnai ES piliečiai yra nebaudžiami, kai jie pažeidžia kelių eismo taisyklės. Reikėtų bendradarbiauti tarp valstybinių lygmenių. Europos parlamentas rėmė šią iniciatyvą, tačiau taryba ją atmetė. Be kontrolės ir sankcijų švietimas yra labai svarbi sritis ir reikėtų mažinti alkoholinių gėrimų naudojimą, reikėtų kalbėti apie vairavimą išgėrus, kuris yra itin e, didelė priežastis, e, dėl kurių žūstama keliuose. Taryba prieimė teisės aktus susijusius su saugumo reikalavimais ir e, sankcijomis keliuose. Savame suprantama, kelių infrastruktūros saugumas nesusijęs su pagrindiniais 10 greitkelių. 56 procentai visų um, nelaimių įvyksta kaimo keliuose. Komisija stengsis užtikrinti, kad infrastruktūros projektams būtų teikiamas tinkamas finansavimas. Taip pat reikia pabrėžti, kad saugumas keliuose yra bendra atsakomybė e, tiek ES lygmenių, tiek nacionalinių vietos, tiek pačių piliečių lygmenių. Komisija stengiasi spręsti konkrečias problemas ir būsima kelių saugumo strategija remsis um, saugumo tikslais. Bus bandama sukurti bendrą Europos transporto sistemą, kurioje galiotų vienodi saugumo standartai. Jens. Ačiū labai komisijos nariai, ponas Sikinsas. Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti komisijai. Klausantis komisijos nario, akivaizdu, kad jis daug dirbo siekdamas kovoti su vairavimu išgėrus ir apsvaigus nuo narkotikų. Tačiau kalbant apie vairavimą apsvaigus nuo narkotikų, akivaizdu, kad šioje srityje nėra atliekama pakankamai tyrimų. Vairavimas išgerus, apsvaigus yra milžiniška problema. Dėl to e, kasmet keliuose žūsta 10 tūkstančių žmonių. Turime labiau kovoti su narkotikų vartojimu, nes akivaizdu, jog tai yra labai svarbi e, eismo nelaimių priežastis ir žu, ž, mirčių keliuose priežastis. Noriu pasakyti komisijai, kad reikia daryti daug daugiau. Aš džiaugiausi, kad atlikti tyrimai, tačiau reikia imtis papildomų veiksmų. Žodis komisijos nariui. Ačiū. Gerbiamasis parlamento nariai, aš galiu tik tai pritarti jūsų susirūpinimui. Jūs žinote, kad narkotikų problema yra labai rimta. Mes jau turime technologijų, e, leidžiančių nustatyti nuo alkoholio apsvaigusius vairuotojus, tačiau neturime priemonių mm, nustatyti, kada vairuotojai apsvaigė nuo narkotikų ir, žinoma, turime rasti rezervų, kad būtų galima finansuoti e, tokių technologijų kūrimą. Dabar policininkai tik stebėdami asmenį e, gali pamatyti, problemą, bet žinoma, reikia dar dirbti daugiau. Du papildomi klausimai. Ir klausimų valandos taisyklė yra ta, kad tik du asmenys gali pateikti papildomus klausimus be autoriaus. Taigi ponas Balčytis ir ponas Čiuncen. Pirmiausia, ponas Balčytis. Pusę minutės. Pirmininkė, gerimas komisarė, ačiū už patiktus pasiūlymus dėl tos problemos sprendimo. Aš norėčiau paklausti jūsų, ar jums netrodo, kad mobiliųjų telefonų naudojimas vairuojant automobilį viena irgi taip pat iš priežasčių, kur atskirų tyrimų metu yra prilyginta, kad jų reakcijos greitis sumažėja taip pat, kai būnant apsvaigus nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų. Ir kitas klausimas dėl sunkiasvorio transporto tai yra padidintos rizikos objektas ypatingai tamsiu paros metu ir taip pat e, sunkiasvoris transportas jūs gerai žinote blogina kelių būklę kas taip pat prisideda prie avarijų skaičiaus ar jums neatrodo kad reikėtų padidinti ir e, suefektyvinti politiką krovinių perkėlimo nuo kelių į geležinkelį? Now, now Mr. Chuntis. Half a minute, please.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 Ir didžioji dalis nelaimių įvyksta miestuose, pėstieji ir dviračių vairuotojai dažnai tampa aukomis. Ir mes turėtume imtis kažkokiu priemonių, kad pasiektume, jog bent jau miestuose um, nežūtų žmonės keliuose. Antras klausimas. Kokiu veiksmu ketinate imtis? kad būtų skatinama prevencija, kad nebeliktų aukų. Uh, uh, Dėkuoju. Be abejo, Jūs kalbėjote apie tai, kad būtų geriau gabenti prekes geležinkeliais, o ne uh, keliais. Tai yra uh, komisijos prioritetas ir dėja mes kalbame apie tai jau ilgus dešimtmečius. Tačiau jį gyvendinti nėra lengva ir labai sunku yra iš tikrųjų nustatyti, dėl kokių priežasčių mes negalime visiškai pasinaudoti visais geležinkelių privalumais. Ir aš tikiuosi, kad e, mes savo kadencijos metu galėsime pasistumėti į priekį. Dabar mobilieji telefonai ir jų naudojimas vairuojant. Kai kuriuose šalise, ir skaitant ir manąją, draudžiama yra vairuoti ir kalbėti mobiliuoju telefonu. Dabar toliau veiksmai, kuriais mes sieksime sumažinti nelaimių skaičių mūsų keliuose. Uh, iš tikrųjų nustatytas e, tikslas, tai yra, kurios meri sumažinti per pus žuvusių keliuose skaičių, yra labai ambicingas. Ir jo turės siekti visos ES institucijos. Be abejo, prie mūsų veiksmų turės prisidėti ir valstybės narės, ir mano šalis taip pat. nes e, e, mano šalies vyriausybė prisėmė netgi dar e, ambicingesnį tikslą, tai yra tris kartus sumažinti žuvusių keliuose skaičių. Taigi daug ką galime padaryti tam, kad mažintume nelaimių skaičių, žuvusių skaičių keliuose. Daug apie ką galime kalbėti, apie draudimą vairuoti išgėrus, apie švietimą bei kitas priemonės. Dėkoju. Dėkoju. Toliau Periname prie dviejų klausimų, kurias patikė Ivo Belet ir Freida Bropels. Šie klausimai yra susijęs su geležinkelio avarija ir, ir geležinkelio saugumu. Komisijos nariai, prašau. Uh, Ačiū labai, garbėjai nariai. Geležinkelio avarija Buisingene vasario 15 pirmadienį buvo tikrai kraupi tragedija. Įvykus šiai tragedijai iškilo daugelis su saugumu susijusių politinių klausimų. Aišku, visos priežastys kol kas dar nėra žinomos, tyrimas dar vyksta, yra nagrinėjama ir Europos saugumo direktyva. Belgijos tyrėjai dabar vykdo tyrimus ir Prie belgų komandos prisijungė ir um, kitų valstybių narių komandos. Aš noriu pabrėžti, kad kol nelaimės priežastis nėra aiški, nebūtų derama daryti išvadas. Kaip dažnai tai atsitinka įvyks, įvykus nelaimiai geležinkeliuose? iškyla klausimas ir apie rinkas, iškyla klausimas susijęs su konkurencija, kalbame apie infrastruktūrą, geležinkelių įmonės. Jau parengti tinkami teisės aktai susijęs su uh, sąveika ir uh, riedmenų saugumo kriterijais. Manau, kad Konkurencija ir geležinkelio eismo liberalizavimas neturėjo neigiamos, um, atsiprašau, neigiamo poveikio ir nepaskatino šios nelaimės. Kalbant apie nepriklausomus geležinkelių operatorius, jie veikia laikydamėsi teisės aktų. Aš manau, kad reikėtų skirti šias skirtingas temas. Kalbant apie Europos geležinkelio eismo valdymo sistemą, reikia pasakyti, kad šiuo metu daugiau nei 20 skirtingų geležinkelio saugumo sistemų yra naudojami Europos Sąjungoje. Uh, sąveikos nebuvimas e, taip pat kelia grėsmę. Dabar reikia padaryti daug reformų, kad įvairios sistemos būtų suderintos ir sąveikios. Imtasi konkrečių veiksmų ES lygmenių, daug priemonių buvo įdėkta svarbiausiose geležinkeliuose. Um, ERTMS, Europos geležinkelio eismo valdymo sistema, pradėjo veikti. Dar ankstyvame 90-ame dešimtmetyje buvo pradėta reformuoti šią eismo valdymo sistemą. Ir šiandien daugelis lokomotyvų ir traukinių yra pakeisti pritaikant juos prie naujos sistemos. Nuo 2000 metų iki 2005 metų buvo įgyvendinta daug e, bandomųjų projektų skirtų Europos geležinkelio eismo valdymo sistemai dėkti. Kai kurie projektai dar vyksta. Pavyzdžiui, Belgijoje e, geležinkelio ruožas tarp Acheno ir Ježi yra reformuojamas dėgiant šį ERTMS standartą. Aš manau, kad e, kai kurios valstybės narės galbūt galės pasinaudoti šią sistemą anksčiau, kaip pavyzdžiui, Itali... E, geležinkelio bėgiai tarp Italijos ir Ispanijos jau veikia, tuo tarpu 15 valstybių narių dar vyksta tik bandomieji projektai. Taip pat reikia pasakyti, kad automatinė geležinkelių saugumo sistema yra tik vienas elementas prisidedantis prie didesnio saugumo. Reikia akcentuoti ir infrastruktūros palaikymą, ypač e, tarp valstybinėse zonose. Kalbant apie saugumo standartus platesniu požiūriu. Turime pasakyti, kad saugumo standartai ES yra labai aukšti. Ačiū. Pirmiausia, išklausysime pono Beliai, po to pono, ponios Brepels. Papildomi klausimai. Pinas, pirmiausia, ponas Belė. Pusę minutės. Ačiū labai, ponia pirmininkė, ačiū ponia komisijos nariai. Belgijos e, vietos valdžia turės pasimokyti iš šios kraupios avarijos, e, kai tyrėjai paskelbs savo išvadas. E, kaip atrodo su socialiniu aspektu? Galbūt geležinkelio darbuotojai patiria stresą, lokomotyvų vairuotojų e, situacija nėra pakankamai gera, galbūt turėtume skatinti e, geležinkelio eismo liberalizavimą. Norėčiau padėkoti komisijos nariai už labai tikslų atsakymą, tačiau neišgirdau atsakymo į vieną klausimą. Ar Belgija jau 2008-2009 metais buvo įspėta komisijos, kad infrabel nėra nepriklausoma? Kiek laiko? ko Belgijai reikėjo įvykdyti reikiamą restruktūrizavimą. First, uh, about, uh, and... Pirmiausia, dėl operatorių ir socialinių klausimų. Žinoma, galime labai gilintis ir analizuoti situaciją. jeigu vyksta konkurencija, o eismas intensyvesnis, reikia galvoti ir apie socialinius aspektus. Jau dabar galioja įvairūs e, reglamentai, pavyzdžiui, dėl lėktuvų pilotų, taip pat galioja ir e, darbo laiko direktyva skirta kelių transportui. E, manau, kad darbo laiko direktyva turi būti taikoma visiems vairuotojams, įskaitant ir lokomotyvų mašinistus. Manau, kad šios klausimus reikia analizuoti labai rimtai. Bet visada šalia mano minėtų teisės aktų galioja ir nacionaliniai teisės aktai. Bet žinoma, į šį aspektą turime pasigilinti ir mes. 2008 metais komisija pateikė motivuotą nuomonę Belgijai, kurioje buvo kalbama, kad nepakanka garantijų, kad būtų užtikrintas infrastruktūros operatoriaus savarankiškumas, paskirstant linijas, nustatant mokesčius. Belgijos institucijos atsakė komisijos tarnyboms ir jų atsakymas buvo išanalizuotas ir pateikti pasiūlymai, bet žinoma, įvykusi traukinių avarija yra tikrai tragiškas incidentas, tokių atvejų reikia vengti, bet niekada avarijų skaičiaus nepavyks sumažinti iki nulio. Tikiuosi, kad atliekamas tyrimas mums duos konkrečių rezultatų, padės nustatyti tikrasias avarijos priežastis. Paprastai tokiais atvejais tragiškai sutampa keletas veiksnių. Visų pirma, žmogiškasis veiksnys, taip pat ir signalizavimo sistema. Turbūt nerasime vieno paprasto atsakymo, kodėl įvyko ta avarija. Ačiū. Dabar ponas Boris, papildomas klausimas pusę minutės. Ačiū. Komisijos nariai. Iš šios tragedijos mes turime daug ko pasimokyti. Žinoma, tyrimas padės nustatyti, ar avarija kilo dėl techninės problemos, dėl žmogaus klaidos ar dėl sisteminės klaidos kada komisijos nuomonė bus įgyvendinta įdėkta Europos geležinkelio eismo valdymo sistema RTMS. Kalbant apie keleivinį geležinkelių transportą ir krovininį transportą, ar jūs manote, kad reikėtų sukurti Europinę kokybės ir saugumo vertinimo sistemą? Yra numatoma RTMS sistema pagrindiniuose Europos geležinkelių linijose įdėkti iki 2015 metų. Yra nustatytas terminas, iki kurio mūsų nuomonė tas dėgymo planas bus įvykdytas, bet tai nereiškia, kad kiekvienoje linijoje, ypač regioninėje, bus įdėkta ši sistema. Galios ir kitos sistemos. Tačiau toks sistemos dėgymo planas galioja, tačiau šis darbas reiškia didelės investicijas, daug kainuoja. Europos kokybės vertinimo sistema yra gera mintis. Aš taip pat um, esu pateikęs idėją plėtoti Europos transporto sistemą kaip vieną visumą, tai yra kurti bendrą Europos transporto erdvę. Tada būtų nustatyti bendri aukšti apsaugos ir kokybės kriterijai. Ačiū komisijos nariui. Kita klausimą pateikė ponas Vlosovič dėl laiko keitimo į vasaros ir žiemos laiką. Žodis komisijos nariui. Dėkuoju. Nuo 2001 metų sausio mėnesio valiojo direktyva, kurią patvirtina taryba ir parlamentas. Ir būtent e, ši direktyva nustato, kada yra perinama prie vasaros laiko ES. Taip pat šioje direktyvoje yra numatytas ir e, konkretus e, kalendorius Ši direktyva pakeitė kitą direktyvą, kuri buvo pirmą kartą patvirtinta 1980 metais. Mes užsakėme ataskaitą, tai tyrimą, kurio tikslas buvo, buvo ištirti, ar ši direktyva pasiteisina. Ir šio tyrimo išvados parodė, kad ši direktyva neturi neigiamo poveikio mūsų energetikai ir e, padeda mums taupyti energiją. Ši direktyva šiuo metu yra gyvendinama valstybėse narėse ir ne viena iš valstybių narių niekada nesikreipė dėl šios direktyvos keitimo. Gerbiamajam parlamento nariu galiu pasakyti, kad aš ko gero esu žmogus, kuris e, yra labiausiai tinka e, pateikti Jums atsakymą Jūsų klausimą. Ne vien dėl to, kad aš esu atsakingas už transportą, bet ir dėl to, kad mano šalyje nuo 1990 metų ir 2000 metų mes ne, nebekeičiam, nebekeitėm laikrodžio, o ši tiek vėliau vėl sugalvojame, kad būtina prie, jo, prie vasaros laiko sugrįžti. Taigi aš iš asmeninės patirties žinau, ką tai reiškia. Ir galiu Jums pasakyti, kad uh, Estijos vyriausybės sprendimas 2000 metais buvo labai nepopuliarus. Jei mes ne, nepereisime prie vasaros laiko, tuomet uh, ryte turėsime labai daug uh, laiko, tačiau nežinosime, kaip iš tikrųjų jį galima būtų panaudoti. Tačiau tems labai anksti. Ir būtent tuomet vaikai sugrįžta iš mokyklų, tėvai iš darbo ir visi nori gražiai praleisti laiką. Uh, tačiau dėja jau yra per tamsu. Be to, tenka prisiderinti ir prie to, kad kitos šalis perina prie vasaros laiko. Tai sukelia papildomų nepaltogumų. Taigi mes paeksperimentavome Estijoje ir džiaugiuosi, kad sugrįžome prie ankstesnių uh, tradicijų. Dėkuoju. Na, mes jau vėluojame. Aš norėčiau pagreitinti posėdžio eigą. Komisarė, ar galėtumėt trumpai atsakyti į papildomą klausimą ir po to mes suteiksime dar galimybę komisijos narių sakyti į pono Mičilą ir ponios Harkin klausimus, tačiau papildomų klausimų šiems klausimams negalima bus teikti. Prašau, papildomas klausimas. Pane pirmininkė, komisijos nary. Na, aš turiu prisipažinti, kad kiek abejojau dėl to, apie ką jūs kalbėjote. Junktinėje karalystėje laikas skiriasi nuo Europos laiko. Mūsų laikrodžiai rodo skirtingą laiką. Ir manau, kad e, jei mes galvotume apie transportą ir jo veiksmingumą, tai tuomet vargu ar būtų gera mintis atsis, e, suderinti laiką visoje ES. Komisijos narys. Taip, aš asmeninės patirties, kaip minėjau, žinau, kad e, neverta keisti dabartinės sistemos. Ir todėl aš nemanau, kad mes tą darysime, nes tai tik tai komplikuos viską. Dėkoju komisijos nariui. Toliau. Klausimas yra adresuotas poniai Reding. Mes suteiksime galimybę komisijos narė sakyti 37 klausimą ir 38 klausimą. Ir, kaip minėjau, šiems klausimams negalima bus pateikti papildomų klausimų. Taip, jūs galėsite, ponia, pateikti papildomą klausimą ir ponia Harkin galės pateikti savo papildomą klausimą, bet daugiau niekam neleisiu to daryti. Mm -hmm. Prašau, komisarė, gal galėtumėte atsakyti pateiktą klausimą. President, thank you for uh, waiting. Now, um, the protection and promotion of fundamental. Dėkuoju pirmininkė. Pagrindinių teisų skatinimas bei apsauga neturėtų uh, E, prieštrauti mūsų veiksmams e, kovojant su terorizmu. E, šias priemonės privalu derinti. Kovo su terorizmu veiksmai turėtų būti gyvendinami laikantis teisės viršinybės principo bei gerbent pagrindinės teisės, kurios yra išvardytos Europos pagrindinių teisių hartijoje. Mes negalime kalbėti apie jokį kompromisą ar e, balansą. Mums reikia abiejų šių, šių dalykų. Negalime e, pažeisti nei pagrindinių teisų, nei saugumo sumetimų. Galima suderinti veiksmingą saugumą ir e, pagrindinių teisų apsaugą. Tai buvo pripažinta Stoholmo programoje, kurioje kalbama apie tai, kad galime naudoti visas priemonės e, skirtas kovai su terorizmu, jei jos nepažeidžia pagrindinių teisų. Taigi aš manau, kad iš tikrųjų svarbu yra galvoti apie tai, kaip galima būtų kartu šias priemonės derinti, o ne kaip galim, kuri iš jų yra svarbesnė. Dėkoju komisijos nariai. Na, jei paklaustumėt manęs, tai aš pasakyčiau, kad reikia kovoti su o, nusikaltėliais ir teroristais. Tačiau man nerima kelia tai, kad mes, parlamento nariai, nekalbam pakankamai nei čia, nei Europos parlamente, nei valstybėse narėse apie tai, kad mes tikimės, kad kovo, kovojant su uh, terorizmu bus saugoma, visuomenė bus geriau apsaugota. Uh, ir kad tie, visuomi, tie mūsų piliečiai, kurie laikosi įstatymų, kurie gerbė įstatymus, tikrai nepat, nepatirs e, jokių e, pažeminimų. Aš visiškai pritariu garbiam parlamento nariui ir jūs tikriausiai žinote tiek iš klausimų, tiek iš mano praeities, kai dirbau komisijos narė atsakinga už kitas rytį aš visada akcentavau duomenų saugumą. Noriu priminti, kad 1995 metais buvo priimta duomenų apsaugos direktyva, stengiantis prisitaikinti prie besikeičiančių technologijų. Dar tuo metu aš aiškiai pabrėžiau, kad tam tikrų žingsnių imamės ne tik stengdamiesi apsaugoti visuomenę. Tiesiog privačių asmeninių duomenų negalime perduoti kitoms šalims. Aš labai atidžiai stebėjau, kai parlamentas balsavo dėl SWIFTO. Komisija atsižvelgs į parlamento poziciją, rengdama naująjį įgaliojimą dėl naujojo SWIFT susitarimo su JAV. Sieksime, kad būtų išlaikyta tinkama pusiausvyra tarp teisės į asmenį gyvenimą ir kovos prieš terorizmą. Ačiū labai. Paskutinis klausimas, 38 klausimas, kurį pateikė ponia Harkin, susijęs su savanoriška veikla. Žodis komisijos nariai. Very... Pone pirmininkė, atleiskite, bet aš šio klausimo neturiu. Aš turiu daug klausimų, tačiau šio klausimo neturiu. Turiu 88, 95 ir 100 klausimą. O 38 klausimo neturite? Tada norėčiau paprašyti jūsų atsakyti raštu micro. I shall be perfectly happy to get a reply. Tikrai lauksiu komisijos narės atsakymo raštu. Gal komisijos narė galėtų atsakyti į 39 klausimą? Atsiprašau, matyt, sušlubavo mūsų organizacija. Susipainiojau turiu kitus klausimus, ne tuos, kuriuos jūs dabar pateikėte. Galbūt mūsų numeracija skiriasi. Ponios Harkin klausimas buvo susijęs su žaliaja knyga dėl savanoriškos veiklos. Toliau čia yra ponas Poselt. Taip, turiu pono Poselt klaus. atsakymą į pono Poselt klausimą. Kągi, prašau trumpai atsakyti į šį klausimą ir tada baigsime posėdį. Pone Harkin. Tikiuosi, kad komisija atidžiai panagrinės tai, ką aš siūlau, kad 2011 metai bus savanoriškos veiklos metai, e, vyks konsultacijos su, su interesuotomis grupėmis ir tikiuosi, kad jūs pasinaudosite arba tarptautinės darbo organizacijos vadovų arba jungtinių tautų dokumentais, vertindami savanorišką veiklą. Kągi, klausimo dabar nebus, jūs gausite atsakymą raštu metu. Dabar ponas Poselt, tradicinės mažumos. Taip, pirmininkė. Dėl savanoriškos veiklos galiu patikinti parlamento narę, kad taip šis klausimas labai svarbus, komisija sprendžia šios klausimus ir parlamento narė gaus atsakymus į pateiktus klausimus. Dabar pereisiu prie tradicinių mažumų klausimo. Jūs žinote, kad tai yra viena iš vertybių, kuria yra grindžiama ES, o ta vertybė yra pagarba mažumoms. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, sutarties antrame straipsnėje apie tai labai aiškiai užsimenama. Hartijos 21 straipsnėje labai aiškiai draudžiama bet kokia diskriminacija dėl kalbos arba dėl priklausimo nacionaliniai mažumai. Todėl komisija, vadovaudamasi savo kompetenciją, užtikrins, kad ES teisėje būtų gerbiamos šios pagrindinės teisės, įskaitant ir tuos atvejus, kai valstybės narės įgyvendina ES teisę. Yra įvairių teisės aktų ir programų, kurios gali prisidėti prie tautiniams mažumoms e, priklausančios menų padėties gerinimo. Komisija ketina naudotis šiomis priemonėmis, e, siekdama įveikti sunkumus ir kovoti su diskriminacija, tautinių mažumų diskriminacija. Jūs žinote, kad pagal ES diskriminaciją draudžiančius teisės aktus yra siekiama sudaryti vienodas sąlygas tautinių mažumų atstovams. Komisija taip pat pasiūlė naują direktyvą, dėl kurios vyksta diskusijos. Toje direktyvoje draudimas diskriminuoti būtų išplėstas ir būtų draudžiama diskriminuoti dėl religijos, įsitikinimų ir kitų pagrindų ne tik užimtumo srityje. Taip pat siekiama priimti baudžiamosios teisės priemonės e, skirtas kovoti su ksenofobija ir rasizmu. Siekiama kovoti su neapykantos nusikaltimais, siekiama, kad už tokius nusikaltimus būtų numatyta baudžiamojo atsakomybė visose valstybėse narėse. E, komisija e, atidžiai stebi, kaip įgyvendinamas pamatinis sprendimas reglamentuojantis šios klausimus. E, Taip pat yra ir pagrindinių teisų agentūra, kurie atlieka labai svarbų vaidmenį, padeda komisijai atlikti savo užduotis. Taip pat yra ir Europos tarybos hartija dėl taut, regioninių mažumų kalbų, dėl regioninių mažumų apsaugos. Ir gerbiamam parlamento nariui noriu pasakyti, jog labai tikiuosi, kad daugiau valstybių narių paseks tų valstybių narių pavyzdžių, kurios jau pasirašė tas mano minėtas svarbės konvencijas. Dabar panas Poselt, 30 minučių. Punkt. Komisijos narė, jūsų paskutinis sakinys kaip tik atsakė į tai, ką aš akcentavau. Noriu jūsų paklausti, ar numatytos teigiamos diskriminacijos priemonės e, skirtos tradicinėms mažumoms. Antrasis klausimas Ar vienoje įsisteigusi pagrindinių teisių stebėjimo agentūra bendradarbiauja su pilietinė visuomenė? Nėra nieko neteisingiau nei vienodai traktuoti nevienodus aspektus. Pritariu gerbiamam parlamento nariui, tikrai nėra nieko neteisingiau nei nevienodas sąlygas sudaryti įvairioms grupėms. Manau, tikrai turėtume panaudoti tuos labai ribotus išteklius, juos naudoti labai aktyviai ir protingai. Pagrindinių teisų agentūra. Žinoma, ji siekia tam tikrų tikslų, bet jeigu parlamentas arba komisija paprašo agentūros atlikti tam tikrą darbą, agentūra tai ir daro. Taigi paprašysiu gerbiamo parlamento nario perduoti man klausimus, kuriuos jis norėtų adresuoti žmogaus teisų agentūrai. Pažiūrėsime, ką galima nuveikti šioje srityje. Dėkoju komisijos nariai. Ponas Tarabela, jūs atėjote, tačiau mes jau baigėme klausimų valandą. Jeigu norite pateikti pareiškimą, tai galite tai padaryti per pusę minutės ir komisijos narė Reding jums pateiks atsakymą raštu. Prašom, trumpas pareiškimas. Ačiū, pirmininkė. Suprantu, kad mūsų laikas baigėsi, bet manau, kad tikrai verta skelbti kovos su smurtu prieš moteris metus. Ši tema dažnai yra tabu. Moteris ne, kenčia ne tik nuo fizinio smurto, bet ir nuo žodinio ir psichologinio smurto namuose ir kitur. Ir metai skirti kovoti su šiuo reiškiniu padėtų mums atsisakyti tabų, kurie yra siejami su šia tema. Ačiū. Ačiū. Ačiū ponui Tarabela, ačiū visiems, dėkoju komisijai, ačiū vertėjams.